Taip. Na, jeigu neprieštrausite, tuomet siūlau pradėti šį posėdį. Siūlau pradėti šį posėdį. Na ir, na kaip žinia, e, e, e, Taip. Mm. Taip, daugam norėsiu dar likti šeimose, todėl daug kas šiandien labai mažai narių. Pirmininko pranešimai rytoj, e, antradienio popietinėje posėdžio dalyje. E, taip, popietinė posėdžio dalis prasidės ne antrą, o pirmą valandą. Prašau pasižymėti šį didelį E, atsiprašau, trečią prasidės, ne antrą. Prašau pasižymėti šį nedidelį pakeitimą. Galime patvirtinti darbo tvarkę jos dabartinę formą. Trečias darbo tvarkės punktas Na ir bus pristatytas tyrimas, kurį išsakė mūsų komitetas ir mane asmeniškai labai domino šitame e, tema, panašiai kaip ir visus koordinatorius. Konkrečiai kalba eina apie išsame valstybės pagalbos ir ES finansavimo analizą. Ar jie sudarinami? Taigi, ar valstybės pagalba ir ES finansavimas yra sudarinami, nes praeitie kilo rimtų abejonių ir pro problemų dėl įvairių skirtingų programų derinimo. Na ir kadangi tai atsiliepia tam, ar Europos Sąjungos biudžeto parama vertinama kaip pagalba ar kaip kažkas sudėtingesnis, Dėl e, šios priežasties ir užsakėme šį tyrimą ir jį pristatysime. E, atvyks ponas e, Fischeris ir pristatys šį klausimą, o tuo tarpu suteiksiu žodį Fidon Nigolaidis. Žodis yra ekspertas Na, su juo nesikį susitikome, taip pat e, keitėmės tekstas, jis Mastricho universitete yra dėstytas, taigi suteiksiu žodį ponui Nikolaidas ir paprašysiu pristatyti šio tyrimo rezultatus, prašau. Yeah. Um, thank you very much, Madam Chair. Ačiū, pirmininkė. trumpas atsakymas į e, klausimą, kuris e, yra pavadinime, skambėtų taip e, priklauso. Pirmame skyriuje yra išdėstomi kriterijai gauti valstybės pagalbą Pirmiausiai, e, valstybė turi skirti tam tikrus išteklius e, verslo struktūrai, paramą. Antras kriterijus tų išteklių perdavimas turėtų atnešti e, naudos įmoniai, kuri būtų kitokia nei rinkos sąlygomis. Trečiasis kriterijus būtina pasirinkti tik tai tam tikras e, įmonės e, atrankos būdų, kuriams būtų e, teikiama atitinkama parama. Ir ketvirtasis kriterijus. Ta priemonė turėtų daryti atitinkamos įtakos ir iškreipyti konkurenciją rinkoje pagal 1171 sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnio nuostatas. E, e, tokia parama yra draudžiama bendroje rinkoje, tačiau yra numatytos ir atitinkamos išlygos tais atvejais, kuomet rinka neveikia taip, kaip mes norėtume, kad ji veiktų ir dėl rinkos žlugimo valstybė gali sikišti į ekonomikos procesus tam, kad e, atsvertų rinkos žlugimą. Tai yra pirmajame skyriuje mm, įtrauktos nuostatos e, Antrajame skyriuje kalbama apie tai, pasitelkus prezidento teisę pastarojų 60 metų, kas yra tie valstybės e, ištekliai. Pirmajame straipsnėje e, kalbama apie paramą, kuri yra skirima pasitelkus valstybių narių ir valstybės išteklius. Teisingumo teismas yra pateikęs atitinkamą interpretaciją dėl valstybės narės, kuria laikoma e, bet koks valdymo lygmuo viešasis, centrinis, regioninis ar savivaldos, jeigu egzistuoja kokia nors institucija turinti oficialią valdžią ir ta institucija savo biudžeto atlieka tam tikrą mokėjimą, tai reiškia valstybės narės e, išteklių e, pervedimą. Tuo tarpu valstybės ištekliais e, laikoma bet kokios formos išteklių skirimas, kuomet atitinkama parama skiria ne valstybės institucija, bet tam tikra struktūra, kurią kontroliuoja valstybė narė. <clears throat> tai galėtų būti įmonė, kurios 51 procentų akcijų valdo valstybė. Tokiu būdu tai reiškia, kad finansų ar ūkio ministras gali toje įmonėje paskirti arba atleisti valdybą. Ir per valdybą valstybė daro lemą įtaką šios įmonės veiklai. Vis tik tai teisingumo teismas e, daugeliu atveju yra nutaręs, kad nepakanka valstybei vien tik tai valdyti tam tikrą įmonę, nes e, įmonės e, gyvena ir savo komercinį gyvenimą ne viešoje erdvėje. Įsivaizduokime, pavyzdžiui, banko atveju, valstybinio banko atveju e, ir valstybė gali diktuoti banko sprendimus, tačiau ne visais atvejais. Taigi, Teisingumo teismas dar yra numatęs papildomą kriterijų be valstybės nusavybės aspekto, tai yra tam tikrus specifinius sprendimus. Taigi čia turime atitikti dvi e, sąlygas - kontrolės sąlygas ir priskirimo sąlygas. E, apie tai kalbama antrajame skyriuje. Tame skyriuje taip pat minimi bendrojo teisingumo teismo svarbiausi nutarimai ir sprendimai atitinkamose bylose. Trečiajame skyriuje kalbama apie ES finansavimą teoriškai ES lėšos neturėtų patekti į 107 e, e, straipsnio e, aprepti, nes ten kalbama apie valstybės narės arba valstybės išteklius, o ne apie ES. Vis dėlto, kadangi dauguma ES išteklių, apie tai pakalbėsiu išsameu šiek tiek vėliau, prieš skiriant e, e, juos lėšų formą tam tikroms institucijoms ar verslo įstaigoms turi e, būti tinkamas sprendimas apsvarstamas tam tikroje sprendimus priimančioje institucijoje, kuri vykdo paramą gaunančių įstaigų ar įmonių atranką arba paramos gavimo sąlygas nustato. Ir mano manimu, tokiu būdu valstybė kontroliuoja šių išteklių panaudojimu. Manau, kad toks teiginys yra visiškai teisingas, nes pavyzdžiui, paimkime kaip pavyzdį struktūrinį fondų paramą, valstybės narės turi parengti veiklos programas, jos turi patvirtinti komisija, tačiau jos yra bendro pobūdžio programos, juose neminimi specifiniai veiksmai ir uh, uh, nėra e, veiklos programuose apsprendžiami e, aspektai ir sąlygos įmonių, kurios gauna konkrečią paramą. E, taigi, tokiu būdu valstybė gauna ypatingų galių, kuriamis pasinaudojus galėtų iškreipyti konkurenciją. Todėl, jeigu ES lėšos yra paskirstamos per kanalus, kurios kontroliuoja valstybių narių institucijos, tai e, jas galima laikyti e, valstybių narių lėšomis, nes tokiu būdu galima iškreipyti konstituciją. Trečiajame skyriuje aš nagrinėjau atskirus S fondų lėšų panaudojimo atveju, kuomet e, tos lėšos yra administruojamos valstybės narės lygmenį, tai yra struktūrinės sąnglaudos ir plėtros fondai, po to Aš nagrinėjau atskirius atvejus 3.2 punktų, kuomet lėšos yra administruojamos ES lygmenių, pavyzdžiui, kuomet komisija mokslinio tyrimų plėtros kosme lėšas skiria tam tikroms verslo struktūroms ir finansinė parama tiesiogiai per komisiją, iš komisijos pasiekia e, verslo struktūrą ir e, nekeliauja per e, jokius tarpininkavimo kanalus, kuriuos gali kontroliuoti valstybių narių struktūros ir nacionalinių. Nacionalinės valstybės neturi jokių įgaliojimų daryti įtaką bendrosios rinkos konkurencingumui. Todėl ES lygmenių valdomos ES fondų lėšos, e, neįsikišus valstybių narių e, tarpininkaujančioms institucijoms, nėra laikomos paramos lėšomis pagal e, atitinkamos sutarties ES veikimo straipsnį. Tačiau vis tik tai nėra viskas taip paprasta ir uh, apibendrimas galiu padaryti tokią išvadą, kad egzistuojantis reglamentai šiandien juose kalbama ir apie būtinybę e, paskirstant ES paramos lėšas laikytis e, e, valstybės pagalbai galiojančių taisyklių ir nepriklausomai tokiu atveju programa būtų administruojama europiniu ar valstybės narės lygmeniu, ji neturėtų iškreipyti konkurencingumo. Tačiau jeigu ši nuostaba būtų suprantama, kad reikia įgyvendinant vengti netitikimo galiojantiems e, valstybės pagalbos teisės aktams, tai gali nešti nemažai e, sumaišties, nes e, interpretuoti testinumą ar atitikimą taisyklėms galima įvairiai. Mes kalbame apie valstybės narės, kuomet kalbame apie valstybės narės, tai labai aiškiai žinome, apie ką kalbame arba reikia pasinaudoti e, atitinkamą reglamento išimtimi, pagal kurią galima teikti valstybės pagalbą. E, e, ir jeigu nesivadovaujama atitinkama reglamento nuostomis, todėl ta, tokia atveju teikiant pagalbą reikia iš anksto kreiptis į komisiją notifikavimo procedūros metu ir informuoti apie numanomą pagalbą. Tačiau, kuomet kalbam apie Europinių fondų lėšų panaudojimą, e, tikrai yra pakankamai daug interpretavimo laisvės e, įvertinant, ar yra laikomasi galiojančių taisyklių, ar ne. Pagrindinis kriterijus yra neleisti iškreipyti konkurencingumo ir kas gali tą geriausiai užtikrinti - komisija arba centrinis bankas. Dar vienas atvejis, e, trečias 3.3 e, atvejis e, yra pakankamai neįprastas. Čia ES struktūrinių fondų lėšos yra skiriamas valstybėms narėms, o valstybės narės turi galimybę gražinti šias lėšas Europos investicijų bankui, kuris administruotų šias lėšas priskirdamas prie vienos iš EIB vykdomų programų. E, Tokia atveju pasitaiko labai retai, tik tai finansinių priemonių atveju neturiu atitinkamų statistinių duomenų, negaliu pasakyti, kokia procentinė dalis finansinių priemonių grįžta ES biudžetą arba kiek valstybių narių e, ir kaip dažnai pasinaudoja šią galimybę, tačiau e, remdamasis savo turimą informaciją galiu pasakyti, tik tai 2-3 valstybės narės pasinaudoja šią galimybę, nes tarptautiniai fondai būtų laikomi valstybės pagalba, tačiau kuomet valstybė narė gražina šios pinigus Europos investicijų bankui, o pastarasis šias lėšas panaudoja jau pagal savo veiklos sąlygas, tuomet tos lėšos nėra laikomas valstybinio pagalba ir nereikia, kad joms būtų taikomi atitinkami valstybės pagalbos, e, atitinkamos valstybės pagalbos e, reglamentavimo nuostatas. Trečiame skyriuje paskutinė dalyje kalbama apie atvejus, kuomet uh, Europos strateginių investicijų fondo lėšos, Junkerio plano lėšos yra e, skiriamas. Jų tikslas yra europinėmis lėšomis paskatinti privataus sektoriaus dalyvavimą investiciniuose projektuose, tačiau neatmetant galimybės dalyvauti ir valstybėms narėms. Taigi, jeigu valstybės narės e, sitraukia į atitinkamus e, projektus ir finansavimą ir skiria savo lėšus valstybės pagalba ir e, ją skiriant reikia laikytis atitinkamų valstybės pagalbą reglamentuojančių taisyklių. Todėl, kalbant apie ketvirtąjį skyrių, mano nu, išvadas būtų štai kokias. Įprastai ES lėšos administruojamos valstybių narių ir paskirstamos per įvairias programas, kurias parengė pačios valstybės narės ir, ir, ir jų kontroliuojamos turi būti skirstamos pagal valstybės pagalbos reglamentavimo taisyklės, dėl to nekyla kiekviena es lėšos, kurios administruojamos es lygmenių, taip pat iš esmės turėtų tai atitikti valstybės pagalbos paskirstimo taisyklių dvasę tam, kad būtų galima išvengti iškraipimo bendroje rinkoje. Taigi iš esmės turėtų pat laikytis valstybės pagalbos reglamentavimo taisyklių. Mano rekomendacija būtų tokia, kuomet atitinkami reglamentai bus peržiūrimi po 20 metų nuoroda į valstybės pagalbą reikėtų išbraukti, nes ji taptų nereikalinga. Nes e, tos struktūros, kurios administruoja lėšas ES lygmenį, komisija ir jos institucijos neiškraipytų e, savavališkai arba ne, nesiektų iškraipyti e, konkurencijos bendroje rinkoje. Taigi pakaktų nuostatos, kad e, reikia neleisti iškreipyti konkurencijos ir to pakaktų, o situacija iš esmės nepasikeistų, mums vis tiek reikėtų užtikrinti, kad nebūtų daromas neigiamas poveikis konkurencingumui. Ačiū. Na taip. Išklausus e, jūsų paaiškinimų, dėl to, kaip sudėtinga būtų užtikrinti tą maksimalų supaprastimą, tai telieka tik tais padėkoti Jums už pastangas ir už pristatymą. Na, taip, e, yra. Ir, ir suteiksiu žodį Kalcikup e, gener, konkurencingumo generalinio direktorato vadovui ir išklausykime jo nuomonės. Jis atrodo yra salėsėje, jau atvykęs, taigi prašau, e, pirmiausia atveiksiu žodį jums, o po to jau pasisakysime mes. Taigi norėčiau pirmą suteikti jums galimybę sureaguoti į šį pristatymą. Ačiū, turiu prisipažinti, kad nedaug ką galiu bepridurti prie šio e, pristatymo, nes jis yra teisingas faktiškai, tai nestebina, nes profesorius Nikolai yra labai gerai žinomas, turi didelę reputaciją e, valstybės kontrolės srityje ir jo ataskaita yra, yra aukštos kokybės tikrai. Na, svarbus elementas, kurį reikia pakartoti, ar kažkas priklauso valstybės kontrolės ryčiai ar ne, yra klausimas dėl to, kas sprendžia, kaip išleisti pinigus. Jeigu tai yra valstybės narės sprendimas, tai yra valstybės kontrolės klausimas ir nuo, nuo 1957 metų, nes valstybės paramos taisyklės egzistuoja nuo startie nuo to laiko, tai, tai yra valstybės parama. O jeigu ES sprendžia, kaip išleisti pinigus, būtent kokia kompanija bus remiama, tai nėra valstybės paramos taisyklių objektas. Bet žinoma, reikia nusekliai e, kalbėti apie tai, kaip valstybė, kiek sąjunga išleidžia pinigus ir kaip valstybės narės išleidžia pinigus. Dėl to valstybės kontrolės svarbiausi principai įmami domen, kai sprendžiama apie tai. Šie svarbiausi principai e, apima papildomumą, tai yra parama turėtų paskatinti tam tikras investicijas, e, kas būtų vykdoma ir be ES įsikišimo. Ir neišstumimo principas taip pat yra svarbus, tai yra nereikėtų pakeisti privačių investicijų šaltinių bet tai būtų papildomas finansavimas. Taigi šie baziniai principai, į juos atsižvelgiama, e, kuriant ES programas, vengiant, kad ES programos neiškraipytų konkurencijos. Ir tokios rekomendacijos pateikiamos ir ataskaitoje. Komisija sutinka, kad taikytinos taisyklės turi būti kaip galima aiškesnės, kaip to geriausia pasiekti yra žinoma diskusijos objektas. Manau, kad artėjantis pasiūlymai kitai daugiametiai finansiniai programai yra gera proga būtent tokiams diskusijoms. Ačiū. No sé si... Nežinau, ar iš čia esančių kolegų kas nors norėtų užduoti klausimų. Na, jei ne, kaip ten bebūtų, aš savo ruoštų Turiu e, keletą klausimų profesorių. Turiu tam tikrų abejonių. Jūs pabaigoje sakėte, kad svarbiausia, kad turėtų būti neiškraipama konkurencija. Tai yra pagrindinė taisyklė e, tam, kad būtų visiškai aišku, kas prima kokius sprendimus dėl finansavimo skirimo. Uh, vis dėlto turiu tam tikrų abejonių. Beje, e, prisiminkime, kad kaip tik dabar e, ruošimės pradėti diskusijas dėl komisijos pasiūlymo, dėl būsimo finansavimo periodo, tai reikia prisiminti, kad kai kalbainame tam tikrus projektus, vis dėlto susiklosto tokia situacija, kai vykdant plataus masto projektus, tarkim, statant transportorio e, koridorius, kurie apima ir uostus, ir kitokią transporto infrastruktūrą, tuomet priimami sprendimai ir ES lygių, pavyzdžiui, dėl valstybių narių pateiktų e, sąrašų, bet yra ir Ir, sakykime, tokie sprendimai vis dėlto įtakoja įvairių skirtingų projektų sąrangą. Na ir turint galvoje, kad kalba eina, tarkim, apie transporto koridorių, kuris kūriamas pagal europinius projektus, kurias apima įvairias valstybės narės, tuomet, e, tuomet yra teikiama ir valstybės pagalba tokiais atvejais arba prašoma suteikti tokią galimybę. Taigi taip, kai kalba eina apie tokius plataus masto e, projektus. Aišku, yra įvairių finansavimo galimybių ir norėčiau pasidomėti. Kaip, kaip užtikrinti būtent tokiais atvejais, kad e, e, europinis finansavimas neiškraipo konkurencijos, e, kai, tarkim, yra skiriamas finansavimas tokio masto projektams ir kaip užtikrinti atitinkamą priežiūrą. Uždavėte labai sudėtingą klausimą, labai sunku klausimą nes yra įvairūs šio klausimo aspektai. Tiesa, kad yra projektų, kurie yra labai panašus e, valstybės narėse ir jie konkuruoja tarpusavėje. Kai valstybė narė nusprendžia pati, kad komisija taiko valstybės normos logiką, kai valstybė praneša apie e, finanso, projekto finansavimą, tai bus stengiamas subalansuota tuos pozityvius ir negatyvius aspektus paramos ir konkurencijos iškreipimo. Kai komisija pati sprendžia dėl to, kokius projektus jį finansuos, pavyzdžiui, transporto projektus, tai met e, e, argumentuoti turi būti panaši dėl to, tai, kokią naudą tai duoda ES, ar projektas atitinka ES prioritetus, ar projektas užpildo spragą esamame tinkle, atsižvelgiant ir į neigiamas įtaką projekto konkurencijai. Ir jeigu ES finansuoja projektą ir komisija priima sprendimą, ar tai būtų valstybė narė, kuri finansuoja projektai ir pati sprendžia, iš principo argumentuoti yra ta pati. Ar projektas duoda daugiau naudos, negu kad e, ta neigiam, tos neigiamas pasiekmes, kurios e, jis sukelia, tai yra iškreipimai. Aišku, jeigu valstybė narė kuria projektą, ji nori maksim, maksimaliai gauti naudos ir ne, nesakiau užtikrinti, kad ta nauda pasiektų visą Europos Sąjungą. Taigi, Aš manau, matau papildomumą, matau potencialų konfliktą, bet yra papildomumas tarp projektų, kur, dėl kurių prieima sprendimai ES lygmenių ir kurie yra kuriami tam, kad duotų naudos visą Europai. Ir tų projektų, dėl kurių sprendžia valstybės narės. Logika iš principo turėtų būti ta pati. Naudos pasiskirstimas nėra E, vienodas visais atvejais. Ir būtent dėl to ir yra skiriamas finansavimas ES lygmenių, nes ta vertė yra didesnė negu kad skirtingų valstybių narių primamų sprendimų nauda. Aš galbūt viską supaprastinau, nenoriu neikti to fakto, kad detalus projektų vertinimas gali būti gana sudėtingas, ypač kai kalbam apie ilgalaikius projektus. Ir ne visada mums pavyksta viską teisingai padaryti. Turime ne vieną pavyzdį, kuomet valstybės narės atskirai parengė didelius projektus susijusius su uostais, oro uostais. Ir kadangi jie buvo individualiai kuriami tie projektai, o ne bendros kažkokios institucijos. Jie galbūt e, vienas kitą per ilgesnį laiką susilpnina. Tai nėra paslaptis. Europos audito rūmai ne vienoje specialioje ataskaitoje yra padarę išvadą, kad dėl to, kad nebuvo taikomas holistinis požiūris rengiant šios projektus, e, rengiamus ir gyvenimus atskirose valstybės narėse. dėl to nebuvo maksimaliai gauta ta vertė, kurią buvo galima gauti. Bet aš manau, kad tai yra koordinavimo klausimas, o ne konflikto tarp to, ką valstybės narės daro ar ką daro Europos Sąjunga. Otis bendru europiniu interesu. Mm, ir ar ir tai reikštų, kad galima konsoliduoti finansavimą, ar vis dėlto. Kurios finansuoja Europos Sąjunga, bet pinigai skiriami per valstybės narės, per valstybės narės institucijas. Ir jie duoda vertės papildomos vietos lyg. To... Ačiū. E, maišantį, kurią kelia e, laikymasis valstybės paramos taisyklių. Manau, kad jūs savo komentaruose kalbate apie kažką kitą poveikį konkurencijai dėl to, kad finansavimas valdomas ES lygmenių. Gali egzistuoti toks, tokia studija, bet aš apie studijas, tai daugiausia infrastruktūros projektų studijos. Ir ten konkurencija turi daug, daugiau neigiamą poveikį, nes infrastruktūra gali būti nenaudinga jeigu valstybės narės dubliuojama moksliniams tyrimams ar įmonėms, čia konkurencija ir tokia konkurencija yra naudinga. Labai gerai, kad įvairių valstybių narių projektai konkuruoja dėl tų pačių pinigų, nes tuomet laimi geriausias projektas ir geriausias projektas duoda daugiau naudos Europai apskritai. Ir tokia prasme konkurencija aš daugiau nerimu, nerimaučiau dėl to, kad skiriami besidubliuojantis pinigai e, besidubliuojantiems projektams, dėl to ištekliai būtų švaistami. Čia aš mačiau skirtumą dėl, tos, e, dėl finansavimo, kuris skiriamas ES lygmeniu. Tai būtų du skirtingi reiškiniai, du, du skirtingi dalykai visiškai. Ar kolegos norėtų sureaguoti Jei ne, tuomet paprašyčiau e, sureaguoti e, pono direktoriaus, e, kai, kaip yra su tokiais atvejais, kai kalba eina apie plataus masto infrastruktūros e, projektus arba kai, tarkim, iš dalies skirimas europinis finansavimas per fondus. E, arba kita vertus ir valstybės narės yra suinteresuotos per valstybės pagalbą finansuoti bent jau tam tikras projektų dalis. Taigi, na, Taip, pavyzdžiui, yra projektai su įvairiais finansavimo šaltiniais. Na ir priežiūra, tačiau laimė šiuo atveju galioja tie patys principai kaip ir komisijos taikoma principai, kai yra atrenkami projektai pagal ten e, TNT ar Europos infrastruktūros tinklų priemonė, taigi svarbiausia yra skaidrumas. Labai svarbu, kad prieš atrenkant projektus būtų nustatomi aiškus kriterijai. Taip pat reikia vertinti paties e, projekto kaip patokio svarbą, taip pat reikia parengti, atrinkti nuo finansavimo šaltinio. Svarbiausia, kad reikia. Uh, laikytis šių principų, kurie galioja centriniu lygiu valdomam biudžeto finansavimo teigiamo poveikio ir neigiamo poveikio konkurencingumui ar konkurencijai. Todėl labai svarbu priboti neigiamą poveikį ir pasirūpinti, kad teigiamas efektas būtų daug didesnis nei jo galbūt neigiamas poveikis. Tas šį principą galioja visiems projektams, įskaitant ir platus masto. Pirmininkė, dar norėčiau pasimėti dėl štai ko. Būta tam tikrų atvejų, kai vyriausybės priima sprendimus. Tarkim, mm, dėl plataus masto infrastruktūros projekto ir sprendimas priimamas nacionaliniu lygiu bet, pavyzdžiui, yra projektų, e, kurie, tarkim, padeda apjungti Europą, skirimas finansavimas iš FEDER. Taigi, tarkim, viena vertus turime nacionalinį sprendimą dėl tokių projektų ir finansavimo, bet skirti europinį finansavimą per fondus, kuri po to Um, e, ir tas finansavimas nukreipimas vyriausybėmis. Kitas dalykas, kad yra konkurencija tarp pačių projektų. Taigi, e, taigi e, nelabai priimtinas, ar jį turi galimybę apie tai diskutuoti, nes, tarkim, jeigu yra ir bendras finansavimas, ir pavyzdžių, kai komisija, tarkim, primdavo sprendimą, kad reikia bent jau bandyti su, ko, diskutuoti su valstybėmis narmis apie finansavimo e, proporcijas ir šaltinius. No, in... Manau, kad tai nėra mūsų vaidmuo. Mums labiau rūpi valstybinarių taikomas priemonės, intacinius dokumentus, kurie yra skirti atskiroms infrastruktūros sritims. Dešimt infrastruktūros tinklų grupių yra išskiriame ir mes bandome paaiškinti tiek valstybės narėms, tiek kitiems suinteresuotiems subjektams, kaip turėtų būti taikomos atitinkamame sektoriu valstybės pagalbos taisyklės. E, atitinkamos pagalbos teikimui, taip pat yra bendroji išlyga yra taikoma, kuomet e, e, nereikia kreiptis dėl skirų projektų į mūsų ar komisijos leidimo gauti. Taip pat mes vertiname ir vertiname, ar toje teritorijoje, tame regione veikia dar koks nors oro uostas ar nieko. Nėra ir priklausomai nuo to, ar yra dar vienas oro uostas šalia ar jo nėra, poveikis taip pat atitinkamai vertinimas, visus šios aspektus yra atsižvelgiama į tarp valstybinę paaiškinti, e, ar reikia gauti leidimą teikti valstybiniai pagalbai. Tai, e, nenuseklių sprendimų laikais. E, greičiau nei po metų Junktinė karalystė įstos iš Europos Sąjungos ateitie ES daug daugiau nei. Mano klausimas yra toks, ar nemanote, kad galėtume e, elgtis kažkaip vos neautomatiškai pakeisti savo požiūrį, jeigu taip, tai kaip jį reikėtų pakeisti. Manau, kad e, šį klausimą reikėtų užduoti didesnį alganį aš gaunantiems pareigūnams. Ir tai yra pirmas iš tiesų savaime, tačiau valstybės pagalbos kontrolės aspektas, e, apie jas kalbant, yra nesvarbus. Kalbant apie saugumą, migraciją, visi šitie dalykai nėra mūsų vertinami kaip ekonominio pobūdžio ir nesvarbu, kokia pagalba būtų teikiama ar iš ES biudžeto, ar iš valstybių narių biudžeto. biudžeto E, nėra priskiriama mūsų įgaliojimų sryčiai. Taigi, e, tam dėmesio taip, skaitmenizavimas yra svarbus, ypač e, tose valstybėse narėse, kuriuose prieimami sprendimai teikti paramą vien ir tokio pobūdžio technologijas ir veiklą. Ir jeigu valstybė narė pasirenka tik tai vieną įmonę, kuriai teikia pagalbą, finansuoti, tai reikia aiškiai E, išskirti sritis, kurios e, jau yra regionus, kurios susiršys teikti valstybės pagalbą nėra prasmės, ten, kur jie nėra įmanoma jį teikti. Profesorius žodis. Aš noriu apginti komisiją, žinoma, komisijai nereikia mano pagalbos, gali pati apsiginti. Tačiau jeigu priimtumėte mano balsą kaip nešališką, aš jau susidūriau su tokiu atveju, kuomet valstybės pagalbos taisyklių pritaikymas atnešė žalos valstybės narį, valstybė narį. Valstybės pagalbos logika yra pa, labai paprasta. Užduodami keli paprasti klausimai, ar tai yra prasminga ekonominė požiūrių, ar e, yra generuojama ekonominė graža, ar e, E, atitinkamų atvejų vien rinkos sąlygomis traukstamų rezultatų pasiekti neįmanoma, todėl reikia e, valstybė įsikišti, jeigu atsakymas iš šios klausimus yra teigiamas, tai manau, kad komisija e, beveik visais atvejais leistų teikti tokią valstybės pagalbą. Esu susidūręs su nemažai atvejų, kuomet valstybės narės mane, kad valstybės pagalbos taisyklės užmovė joms tam tikrus tramdomosius marškinius, tačiau iš tiesų tokių atvejų. O, kad también atendremos alguna. Na. Na taip, kai kalba, pažiūrėjau, ir na, iš savo ruoštų, dar norėčiau paklausti pono direktoriaus. Turint galvoje būsimą naują finansavimą, daugiametį finansavimo programą ir tą supaprastinimą, kurio pagėdauja naudos gavėjai, gaunantis paramą, tai yra ne vien. Taigi, kai kalba eina apie šių taisyklių taikymą ir turint galvoje, kad e, bent jau nuo pirmo, bent jau pirmam pasiūlyme yra numatyta mažinti finansavimą įvairioms programoms. Tai kaip bus su uh, naujomis taisyklėmis, ne vien tik tais uh, liečiančius konkrečius sektorius, bet, e, bet šiaip, kai kalba eina bendra taisyklių taikymą, tikrintas finansavimas ar galbūt vis dėlto būsite dar griežtesni ir rūpinsitės, kad e, niekas e, neprasprūstų pro šį filtrą užtikrinant e, e, taisyklių taikymą. Dar teks palaukti komisijos konkrečių siūlymų skirtų konkrečioms programoms. Na ir balandžio 14, man atrodo, mūsų kom, kom, komisarė lankėsi parlamente, kai ėjo kalba apie metinio konkurencingumo ataskaitą ir ji minėjo, kad dar tebe vyksta ten, kur jo tikrai reikia. Na ir iš tikrųjų e, bus pasirūpinta, kad pakaks kontrolės, ypač kai kalba eina apie. E, bendrą finansavimą, kai yra ir europinis, ir valstybių narių finansavimas, ar nežinomas visas detalės, tai galiu pasakyti tik tais tiek. Pabaigai norėčiau pasidomėti, ar profesorius turėtų rekomendacijų. Tai mano asmeninė nuomonė. Na, nemanau, kad esat vienintelis, kuris laikotės tokios nuomonės. Tačiau uh, iš to, ką teko girdėti, tą galima spręsti, kad veikiau bus priešingų siūlymų. Na, kaip ten bebūtų, manau, kad komisija tinkamai atliks savo darbą. Na ir jeigu sutinkate, jeigu daugiau nėra pagėdaujančių pasisakyti, tuomet galima pereiti. Pirmiausia, siūlau padėkoti ponui profesoriui ir ponui direktoriui kurie pasidalino savo išvalgomis šiuose diskusijose. Aš manau, kad e, dar tik pradedame diskusijas dėl finansavimo Europoje. Tos diskusijos veikiausiai tęsis dar ko ne metus. Tačiau vis dėlto matome, kad jeigu yra kažkokių neiškumų, yra pilkų zonų, tai reikia aiškintis ir kiek, kiek įmanoma daugiau aiškumo. Kaip ten bebūtų, dėkoju ir toliau palaikysime ryšį, nes nebejoju, kad e, e bus ir daugiau galimybių susitikti, pažiūrėjau, 25 dieną. Kaip ten bebūtų, dėkoju ir jums leidus dabar siūlau pereiti prie ketvirto darbo tvarkės punkto. Bus pristatės tyrimas, kurį užsakė mūsų komitetas Tim, tyrimo tema - aukštos kokybės darbo vietų kūrimo užtikrinimas pagal ES finansuojamas programas. Taigi, turint galvoje visus klausimus mūsų komitete, visus sakytus e, tyrimus, tai kaip tik ir bandėme pasiaiškinti, kaip mm, geriau integruoti tokių programų, kaip kad Horizontą 2020, kaip geriau jų tokia labai teigiama patirti integruoti kitas programas, kaip, pavyzdžiui, programas skirtas užimtumo užtikrinimui. Bet, pavyzdžiui, kai kalba apie eina programas skirtas darbo vietų kūrimui arba darbo vietų atkūrimui. Tačiau tokios programos nesusilaukė tokios dėlės sėkmės, jos buvo vykdomas vaigiai. Taigi, pavyzdžiui, iš tokių programų kaip Horizontas 2020 priešingai galime daug pasimokyti, pasimokyti Ir mūsų tarpe turime tyrimo autorius. Ne. Taigi, Johana Hoffman. Prašau, žodis jums. Politikos, politinių tyrimų organizacija E, dirbame su kolegomis, e, rengdami šį tyrimą, kai kurie kolegos yra čia ir bandėme pasiaiškinti, kaip Europos finansavimo dėka galima būtų sukurti aukštos kokybės darbo vietas. Taigi šiandieną norime pasisuprantamą dalyką. Tai yra, kad darbo vietų kūrimas yra vienas iš pagrindinių strategijos Europą 2020 e, elementų. Tikslas yra užtikrinti ūkio augimą ir darbo vietų kūrimą. Taigi, Na ir šis tyrimas ir šis darbas, nes nedaugelis, skirus Europos parlamentą, iškėlė šį klausimą, kaip iš tikrųjų europinis finansavimas prisideda prie aukštos kokybės darbo vietų kūrimo. Mes pasirinkome trigubą uždavinį atlikdami šį tyrimą. Pirmiausia, mes norime įvertinti krederių fondą ir vertiname šių fondų galimybę e, ar potencialą prisidėti prie aukštos kokybės darbo vietų kūrimo, nes e, fondų potencialas kurti tokias darbo vietas labai skiriasi. Antra, tai kaip darbo vietų kūrimą ir darbo vietų kokybę galima e, pamatuoti e, visą tai vertinant per Europos finansavimo prizmę. Na ir taip pat bandėme įvertinti pagrindinius e, aspektus, kurie darbo vietos kokybės apibriešties. Ši koncepcija gali būti aiškinama įvairiai ir norint pasirinkti bendrą pagrindą fondų palyginimui mes pasirinkome Eurofond darbo kokybės apibriešti, kurie apima keturis elementus. Pirmiausia, bus ir san, darbo starties e, kokybę. Taip pat e, įvertiname tokius aspektus, kaip kad, pavyzdžiui, kokiu reikia gebėjimo konkrečioje darbo vietoje, e, socialinė ir fizinė aplinka, darbo intensyvumas ir toliau. Na ir fondo, nei viena darbo vieta nėra kokybiška visais šiais keturiais aspektais. Tarkim, jeigu yra geras atlyginimas, tai tuomet, tarkim, e, didelis darbo intensyvumas ir taip toliau. Taigi, vengti savotiškai atžal ir plačiai apsižvelgti visus tuos keturis fondus, kurie buvo įvertinti tyrimo metu. Mes labai sąmoningai atsirinkome šiuos keturis fondus dėl jų tikslų, dėl jų dalyvių, naudos gavėjų, taip pat ir dėl skirimo finansavimo masto. Na ir didžiausias skirtumai yra tarp horizonto 2020 ir kitų trijų likusių fondų. Pirmiausia, skirtumai yra dideli, kadangi atrodo, kad horizontai 2020 pirma, pasiūlą, tikslas padėti žmonėms įsidarbinti. Na, pavyzdžiui, e, e, panašus finansavimo lygis iš Horizonto 2020 Europos socialinio fondo, tačiau e, galbūt tikslai tarp Europos. Mes vis dėlto priemė išvadas, kad e, Europos fondų dėka įvairiai galima prisidėti prie darbo vietų kūrimo. E, na ir šiaip viskas yra surašyta atitinkamuose reglamentuose nes... ir kartu tai aišku reiškia, kad padedama kurti darbo vietas, jis išlaikyti verslo ir uh, srityje ir akademinėse ratose. Nu, o ES, IEI ir EGF nebūtinai skirti darbo vietų kaip tokių um, arba pagerinti žmonių galimybę įsidarbinti per įgyjant, pavyzdžiui, geresnę kvalifikaciją ir gebėjimus. Pavyzdžiui, jaunimo garantijų iniciatyva faktiškai yra Europos socialinio fondo um, Um, replika, o prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, tai jo pagrindinis tikslas yra padėti reintegruoti žmonėms netekusiam darbo dėl globalizacijos. Na ir svarbiausia yra įvertinti, ar šių fondų in, finansavimo dėka kūrimas naujo darbtumą. Na, turint šios skirtumus tarp fondų, mes uh, pastebėjome, jog e, jų poveikis darbo vietų kūrimui skiriasi. Pavyzdžiui, tarp horizonto 2020 ir e, poveikio užimtumui. Taigi yra trys pavyzdžiai, kurie ir iliustruoja e, šį teiginį. Pavyzdžiui, vertinama, kad mm, horizonto 2020 dėka nuo 14-30 metų bus sukurta virš 2 milijonų darbo fondo dėka iš tikrųjų yra darbini žmonės, nes yra, nes e, daug dalyvių virš 800 tūkstančių jau nedirbo, e, kai e, prašė fondo finansavimo, o prašė 2020 remistis e, ekonominiu modeliavimu, E, kuris grindžiamas valstybių narių sutiktais duomenimis. Dabar sugrįšiu prie darbo vietų kokybės klausimo, jis yra labai įdomus. Ir, ir, ir mūsų ataskaitoje moksl, mokslininkų galimybės įsidarbinti, pavyzdžiui, dėl ESF neturėjome įrodymų, kad jis iš tikrųjų leidžia įsidarbinti, bent jau Europinio lygių tokių įrodymų neturėjome, tačiau valstybių narių lygių ir regionų lygių, e, tai e, tokių įrodymų yra, pateiksiu pavyzdžių vėliau. Na, jis, e, bus veikiausiai daugiausiai įrodymų apie darbo vietų kokybę, sukurtų darbo vietų kokybę. Tačiau tokių įrodymų dar neturime, kadangi uh, E, jaunimo garantijų iniciatyva siema su reikalavimu valstybėms. Na ir tikimės, kad tokių rodymų bus daugiau ateityje, tačiau jų šiuo metu dar neturime. O dėl prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, tai e, atliekant vertimą, taip pat įvertimą, kaip tai atsiliepia darbo vietos e, darbo vietų kūrimo, naudos gavėjų vertinimui, susijusim su darbo šio e, fondo dėka pavyko užtikrinti ilgalaikės saugias darbo vietas, ypač pagerinti atlyginimą, taip pat buvo pagerintas mokymas, dar gebėjimų gyvimas, o taip pat ir mokslininkų tyriejų dalyvavusių horizontų asmenų dalyvavusių SF veikloje. E, užimtumo kokybę ir tyrimas parodė, kad e, užimt, darbo vietų kokybė skiriasi, neretai buvo labai žema. Na ir tai rodo, kad galima įvertinti darbą į perspektyvas. Buvo nustatyta, kad tik tais kai kurios darbo sutartys yra nuolatinės, kai kurios yra e, terminuotos ar kitokio pobūdžio, o kai dėl. E, darbo atlygio, tai pagal ESF įsidarbinusių žmonių atlygis yra gan žemas. E, daug dideliam darbuotojų skaičiui teko dirbti pamaininį darbą ir tai tikrai nelaikoma idealia darbo aplinka. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad 89 procentai asmenų dalyvavusių šiame tyrime bu, iš esmės buvo patenkinti darbmenų. E, tai yra asmo, kuris dalyvavo ESF e, e, tyrime. Jo buvo paprašyta, pavyzdžiui, buvo klausimų dėl darbo atlygio. Jo atveju jis buvo labai žemas dėl darbo sąlygų ir iš atsakymų. Ir jis sakė, kad ta darbo vieta pakeitė jo gyvenimą iš esmės. Geriausias jam kada nutikęs dalykas. Taigi, tai yra galbūt tik vyja. Uh, bendras aplinkybės, taigi darbo vietos kokybė, tai yra gan santikina savoka. Tai, kas mums galbūt bandant įvertinti finansavimo fondo poveikį, naudomi ekonometriniai metodai. Na, ir, na, nu, kai kalba apie rodiklius, tai neretai orientuojamas į kiekybį tokia metodologija yra ganėtai ribota. Na, o dabar pabaiga apie mūsų išvadas, rekomendacijas ir sutelksiu tik į svarbiausius aspektus. Mes priemi išvados, kad e, į fondų reglamentus, reglamentuočių fondų veiklą galima būtų geriau integruoti aspektus susijusius su kūriamu darbo vietų kokybė. Taip pat galbūt reikėtų grupė yra svarbus aspektas ir tai turi būti integruota e, į atitinkamos e, reglamentus. Tai būtų toks pagrindinis pirmas žingsnis. Taip pat reikėtų e, galbūt parengti neprivalo vykdytojams, jos vis dėlto padėtų. E, kas leistų atsižvelgti į kūrimų darbo vietų kokybę. Na ir, aukš... Na, ir galbūt galima būtų įtraukti e, panašių nuostatų į kodinį vertinimą ir e, apie tai atitinkamai informuoti Europos komisiją. Taip pat svarbu iškelti štai, štai kokį klausimą. Ar, ar iš tikrųjų visi visų Europos fondų dėka reikėtų siekti kurti darbo vietas, ar vietoj to reikėtų bandyti geriau panaudoti sinergijos efektą tarp visų šių fondų. Na, mes pasiūlėme tokį labai paprastą modelį, kuris yra skirtas tokios sinergijos gerimui Mes čia patikime supaprastintą modelį, bet tikimės, kad mm, tokių fondų dėka siekiama pagerinti paklausą, bet reikia rūpytis, kad ir pasiūlą, ir paklausą skatinančios priemonės būtų geriau derinamos tarpusavė, tai pagerins žmonių ieškančių darbo situaciją. Taip pat manau, kad reikėtų pagerinti nuoseklumą, matuojant e, darbo vietų kokybę, tų darbo vietų, kurios kūrimas per Europinį finansavimą. Na, bet toks vertimas jo atliekiamas. Na ir uh, iš tikrųjų reikia pasirūpinti, kad būtų geresnė duomenų kokybė, kad duomenys e, renkami pagal skirtingų fondų veiklą būtų geriau suderinami tarpusavyje. Na taip, yra dar galimybė viską tobulinti. Na ir labai svarbu būtų turėti konkrečių įrodymų apie tai, kaip fondai prisideda prie konkrečių darbo vietų kūrimo. Pavyzdžiui, to galima būtų pasiekti per e, metodologiją, kuri būtų derinama skirtingų fondų atveju. Na ir manau, kad tokiu būdu turėtume e, aiškesnių, geresnių įrodymų, leisinčių įvertinti darbo vietų kokybę. Štai tiek iš mano pusės ir mielai atsakysiu klausimą. Dėkoju. Taip, yra daugybė minčių, net yra tikrai nemažai, nau, netgi naujų min, minčių. Na ir aišku, reikia gerinti sinergijos efektą tarp fondų panaudojimų. Ir dabar žodžio paprašė kolega Čekovskis. Jamam. Panas Zachovskis, ačiū pirmininkė. Turiu tokios darbo vietos būtų sukurtos, jeigu būtų mažesnė administracinė našta tenkanti bendrovėms, mažoms ir vidutinėms įmonėms du poveikiai. Jūs sakėte, kad e, naudojate klausimynus, asmeninius pokalbius. Kokius klausimus uždavėte savo klausimą? Reikia įrodymų. Mano vardas yra Tomas, Tomui reikia įrodymų. Taigi, kaip atrodo, kada bus galima pateikti tuos įrodymus? kalbėjote apie sinergiją tarp įvairių fondų. Aš žinau įvairius. Ir dar vienas dalykas. Ar galite konkrečiau pasakyti, ką gali tik sagerinti e, jungtis tarptų fondų? Ačiū. Sí, eh, yo simplemente quería... Aš norėčiau padėkoti už tyrimo pristatymą. Man jėkis krito štai kas. Na, taip, nuolatinės, tai yra svarbus elementas. Na taip, aišku, kadangi turime prižiūrėti, kaip uh, vykdomas biudžetas, tai taip, tai noriu pasidomėti. Uh, Ar čia pakaks tik tais skaičių poveikį, keičia padėti? Na, jūs mm, pristatymo pradžioje minėjote, kad pavyzdžiui, Horizonte 2020 um, programą į pasiūlą. Taigi, sakėte, kad uh, reikėtų tokių programų, kurios apimtų abu elementus ir reikėtų geresnės pusiausviros, kad nebūtų vien tik tais orientuojamas į pasiūlą. Taigi galbūt galėtumėte plačiau. Už klausimus, jų tikrai nemažai, pabandysiu atsakyti. Neatsakysiu juos tokia pat tvarka, bet atsaky, pabandysiu atsakyti visus. Pradėsiu nuo metodikos, nes tai yra svarbus klausimas ir apie jį nekalbėjau pristatydama savo tyrimą. Pirmiausia, prieš aiškinant metodiką, norėčiau pakartoti dar kartą tai, koks buvo tyrimo tikslas. Nes galbūt yra šioks toks nesusipratimas. Mūsų buvo paprašyta palyginti, tai yra pažiūrėti, kokie yra e, duomenys, e, kalbant apie keturis parinktus fondus, kuriuos apibūdinau ir kokie įrodymai yra, kad dėl darbo kokybės ir darbo vietų kūrimo. Mes nebandėme vertinti ES fondų poveikio platesnė prasme, tai nebūtų mūsų tyrimo e, apimties dalykas. Mūsų tyrimas buvo tiesiog masto nustatymo bandymas, siekiant pažiūrėti, kokie yra duomenys ir surinkti tuos duomenis, e, parlamentui pateikti išėties tašką diskusijams apie darbo vietų kūrybą, kūrimą ir aukštos kokybės darbo vietų kūrimą ES. Dėl metodikos. Mūsų tyrimas buvo pagrystas e, kokybiniais tyrimais. Mes e, atlikome dviejų tipo dokumentų peržiūrą. Pirmiausia, dokumentai, kurie susijęs ES fondais, tai yra finansavimo reglamentai visų keturių fondų, taip pat vertinamai poveikio vertinimus, jeigu jų buvo, ir fondų vertinimus pateiktus ES lygmeniu ir taip pat nacionaliniu lygmeniu. Ypač kalbant apie struktūrinius fondus, tai čia viskas yra daug plačiau ir tai nebūtų mūsų tyrimo objektas atlikti būtent visus duomenys įvertinti valstybių narių ir regioninių lygmenių. Mes tik tai atsirinkome tam tikrą šalių skaičių, tikėdamėse, kad ten gali būti tam tikrų duomenų apie darbo vietų kūrimą ir apie darbo vietų kokybę. Kiti dokumentai buvo kalbančius apie darbo vietų kūrimą ir darbo vietų kokybę po tyrimo, kuris buvo atliktas Europos parlamentui dėl įvairių darbo vykdymų su įvairiais subjektais Europos ir nacionalio lygmenių ir įvertinome įvairius pavyzdžius, vietų kokybę. Tačiau nebuvo mūsų didžiausias tikslas įvertinti fondų poveikį. Ir nes tokia metodika nebūtų tinkama ir aš su tuo dėl to nesiginčiusiu. Dėl likusių klausimų. Ar Galim būti, kad būt po galima sukurti geresnės kokybės darbo vietų be ES lėš, lėšų ar dėl administracinės naštos, ar dėl sunkumų gyveninant tuos fondus. Trumpas atsakymas į klausimą yra aš nežinau, nes mes neturime duomenų apie darbo vietų kūrimą nacionaliniu lygmeniu, kurį galėtume lygminti su europiniu lygmeniu įsivaizduoti, kad be ES fondų tai būtų padaryti būtų sunku. Mūsų tyrimas rekomenduoja, kad to reikia, nes mes kalbame apie įvairius poveikio vertinimus, kalbėti apie tai, kas būtų įvykę be fondų panaudojimo, įvairius poveikio vertinimus, kalbėti apie tai, kas būtų įvykę be fondų panaudojimo. Ar tos darbo vietos būtų būsios sukurtos be ES fondų? Yra studijų skirtų būtent tam klausimui, kurios užsakusi yra ir komisija, taip pat nacionalinių ir regioninių lygmenių atliktų. Antras klausimas Jūs klausėte, ar darbo vietos kūriamos dėl, tiesiog dėl ekonomikos vystimos, tam tikrų posūkių, ar dėl to, kad skiriamas finansavimas iš ES e, bei įrodymus. Manau, kad tam tikrus įrodymus ir duomenys mes pateikėme pranešime. Yra daugiau pavyzdžių tenai, raginčiau paskaityti paskaityti kitus tyrimus, tačiau mūsų įvertinti, pabandyti įvertinti visas 28 valstybės narės ir inventorizuoti visus duomenės, nes mūsų tyrimas galbūt buvo per mažas. Toks platesnis tyrimas būtų naudingas ir galbūt tai būtų, e, galbūt komisija apie tai ir galvoja, kalbant apie jaunimo užimtą. Jūsų klausimo apie mano pacituotus skaičius jūs e, minėjote 89 procentus žmonių, kurie patenkinti, jūs klausėte to skaičiaus šaltinių ir daugiau detalių, kuo jie buvo patenkinti. Tas skaičius tai buvo gana geras, tvirtas tyrimas, pagrįstas. E, e, apie, apie, jis apėmė apie, 20, apie 2000 apklausų, tai gana gerai imtis, kai kurie iš tų žmonių nu, gavo darbą, kiti ne. Na ir konkretus klausimas dėl apie jų pasitenkinimo lygmenį darbo sąlygomis, dirbant tą darbą, kurį jie turi, kurį jie turi tuo metu. Na ir svarbiausia galbūt dėl tikslumo, kalbant apie sinergijas tarp fondų. Aišku, aktualus klausimas fondus, lyginame horizontas 2020 su Europos socialiniu fondu. Manau, kad šį klausimą mielai aptartume, nes mums atrodo, kai kurie kiti fondai ir priemonės būtų labiau tinkami palyginimams ir galbūt parodytų geresnę galimybę aukšto lygio darbo grupės ataskaitą apie horizonto 2020 panaudojimą ir būsime mokslinio tyrimų pagrindų programą. Jau e, kalbant apie horizontus 2020 programą, mm, tai uh, <clears throat> kontekste susidurime su tam tikrais sunkumais, kalbant apie rezultatų pristatymą. Mes turime įvertinti tiek makroekonominius, tiek mikroekonomikos aspektus. Ir man, mūsų programos privalumai yra akivaizdus. Noriu padėkoti už šį tyrimą ir už atinkamą ataskaitą, kalbant apie saveikumą, už saveikumą, tačiau reikia tiek ir valstybių narių, tiek ir paramos gavėjų atitinkamo indėlio. Tiek būtų mano komentarų. Ačiū, žodis kolegai. Esu užimtumo generalinio direktorato investicijų skiriaus vadovė. Komisija šiuo metu vertina sektorinius pasiūlymus, atitinkamis vertinimas bus parengtas iki mėnesio pabaigoje ir e, mes siekime užtikrinti didesnį saveikumą tarp mūsų programų, kai kurias iš jų mes sujungiame, tačiau žinome, Horizontas 2020 e, programos ir mūsų programų tikslai yra skirtingi. Mes pritarėme didžiai daliai išvadų, kalbant apie darbo vietų kokybę, labai sudėtinga yra nustatyti tam tikrus rodiklius, kurie atspindėtų tiek atskirų darbo vietų, tiek ir e, valstybių narių įvairovę. Kalbant e, apie e, tas apklausas, kurias atlikome dėl trūkstamo darbo vietų, tai trūkstamo darbo vietų sąraše daugiausiai yra tokių profesijų, kurios nėra aukštos kokybės ir taip pat trūksta gerai apmokamų darbo vietų, ilgalaikių darbo vietų ir pastebėjome, atlikdami savo apklausas, kad pavyzdžiui sveikatos apsaugos statybų sektorija trūksta darbuotojų ir dažniausiai dėl to, kad tokios specialybės nėra ypatingai paklausios. Taigi, jeigu mes jau sutelksime fondo paramą tik tai į kokybiškas darbo vietas, tai e, nebūtinai pasieksime užsibrėžtų savo tikslų, tai yra užtikrinti, kad e, būtų kūriamos e, būtų galima rasti darbą tiems, kuriems sunkiausia jį yra rasti. <clears throat> turint omenyje, kad e, jeigu žmogus jau metus laiko, pavyzdžiui, yra be darbo, tai e, gali džiaugtis bet kokiu darbu, nebūtinai tuo idealiu e, darbu ir idealia darbo vieta, kurios norėtų. Patekristo ir kita paklausos, darbo vietų paklausos pusė, apie ją taip pat buvo kalbama, tai yra, reikia kalbėti ir apie žmonių įdarbinamumą. Kadangi dirbu e, nemažai susiduriu savo darbę su įvairiais moksliniais tyrimais, tai <clears throat> suprantu, kad e, atliekant įvertinimą reikia remtis tam tikrais duomenimis e, ir tam tikrais skaičiais, tačiau nu, tie vertinimai pareikalauja labai daug pastangų, labai daug laiko. Kolega jau minėjo, kad e, tas faktinis vertinimas iš tiesų e, palyginamas su, su e, naujų vaistų vertinimu, lyginant su placebo efektu, kuomet e, vieniems ligonėms yra e, duodami nauji vaistai, o kitiems e, jie neduodami. Žiūrima, koks yra efektas. Tai, tai čia tą patį galėčiau pasakyti apsilankydama Caterpillar įmonėje. Aš, <clears throat> sakydama, kad štai dabar reikia pasirinkti pusę atleidžiamų darbuotojų. Buvo kalbama apie tai, kad trūksta informacijos, mes informaciją gauname iš valstybių narių metų pabaigoje, tuomet galime susidaryti geresnį įspūdį apie siūlomų priemonių veiksmingumą ir e, po to atitinkamai teikiame naujus pasiūlymus dėl naujų kriterijų ir e, rodiklių susijusių su e, darbo vietų kokybės įvertinimu, tai mes darome reguliariais laikotarpiais 8, e, 12 ir 18 mėnesių. Kolegos norėtų dar užduoti klausimų, nežinau, kaip ten bebūtų, tyrimė yra labai įdomių e, elementų, dėl kurių tikrai verta pamastyti. Na taip, mes dabar laukime komisijos pasiūlymų dėl naujų pasiūlymų. Uh, Na ir galbūt tikrai vertėtų pagalvoti, kaip e, geroji praktika iš vienos ryties, iš vieno fondo veiklos ryties gali būti perkelta į kitas ryties. Mm. Na ir taip. Na ir tikrai labai. Uh, Mm, galbūt e, nėra tiek jau skirtas kaip tradicinės programos užimtumui skir... skatinti, bet galiausiai tikslas yra padėti žmogui e, įsidarbinti. Tai yra, pavyzdžiui, pagrindinis e, tokių sritis. Nes tas e, tūkstantis eurų, kurių uždirbė e, stažuotojas pagal horizontas 2020 laikomi sėkmės pavyzdžių, o jeigu tarkim, tie tūkstantis eurų yra mokami kaip pagal valdytojų perspektyvos, tai gal nėra laikytinas sėkmės pavyzdžių. Taigi, mm, kaip pavyzdžiui, bandoma mm, pagerinti įdarbinamumą sudėtingiausiose sektoriuose. Se gali būti vertinama labai skirtingai. Taigi, aš manau, tai tikrai duos peno pamastymams ir manau, kad e, vėliau, kai kalbėsime apie įdarbinamumą, galėsime sugrįžti prie šių išvalgų. Jeigu, aišku, dėkoju ir komisijai už jūsų pagalbą. Uh, uh, O dabar suteiksiu, dabar perduosiu pirmininkamą kolegui ponui Sarma, nes e, turiu kitų spaudžiančių reikalų. Na ir nebejoju, kad jis yra puikus pirmininkas. Yes, good afternoon on my behalf. And, uh... Labadiena. Malonu perimti šias pareigas. Turime dar vieną 2016 metų, 2017 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas, es parama Mijanumarui. Iš karto suteiksiu žodį. Uh, e, ponė Betina Jakobsen, kuri atsakinga audipirmininkė, ponas ir ponai, už galimybę pristatyti uh, specialią ataskaitą dėl ES paramos e, Birmai e, Mienmarui. Ši šalis patiria politinės ekonominės permainas nuo 2011 metų, kuomet e, valdžia atėjo civilių vyriausybė, šalis gyventojų sudarė vairios etninės grupės, dalyvavusios ilgą laiką trukusiame pilietinėme kare, šalyje yra labai daug įtampos tarp atskirų etinių religinių grupių. Siekdama paspartinti reformų procesą, ES e, suspendavo 2012 balandį paskelbtas sankcijas ir e, dabar visų sankcijų yra atsisakyta išskyrus ginklų embargą. ES nuo 2007-2040 metų yra numačiusi skirti daugiau nei 4 milijardus eurų paramos e, pagal dvišalės regionės ir teminės priemonės ir tas paramos administravimas vyksta tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai nuo 2012 iki 2016 metų e, pagal e, vystimos bendravimo priemonę yra skirta atitinkama parama, todėl mes nevertinome Rahino valstijoje prieš Rahinių mažumą E, vykdytų represinių priemonių ir jų metu skirtą e, paramą, tiksliau jo sustabdymą. Auditas vertino, ar skirtais parama Birmai buvo veiksminga, ar EIVT numatė tinkamus e, vystamosios pagalbos prioritetus. Taip pat vertiname, kaip komisija administruoja vystamąją pagalbą ir keliame klausimą, ar uh, E, vystumoji pagalba pasiekė užsibrieštus tikslus. Savo ataskaitoje prieėmė išvados, kad ES vystumoji pagalba Birmai iš dalies buvo veiksminga. ES atliko svarbę lyderės, e, svarbų lyderės vaidmenį, e, teikdama paramą finansinę didelės apimties Birmai ir atsižvelgdama į šalies poreikius sudėtingomis aplinkybėmis, kuomet institucinės sąrangos kūrimas vyko kartu su taikos įtvirtinimu ir su vykdomomis reformomis, dėl kurių niekas negalėjo būti tikras. EIVT ir komisija įvertino šalies poreikius, tačiau nepakankamai dėmesio skiria vystamosios pagalbos prioritetams. Manome, kad komisijos sprendimas susitelkti ties keturiais sektoriais netitiko 11 metų pokyčių darbo atvarkės. Be to, komisija nepakankamai įvertino geografinius prioritetus šalies viduje. Šalies vidaus pajamų mobilizavimas neatsispindėjo ne, arba nebuvo įtrauktas į prioritėtų svarstymą, nepasint to, kad tai yra labai svarbus faktorius šalies vystimusi. Taip pat mes E, manėme, kad iš esmės vystimos pagalbos administravimas e, buvo e, patenkinamas. Komisija išmintingai pasirinko aštuonis modelius teikdama vystamai pagalbą. Deja, skiriamų sumų atskiriams sektoriams pagrindimas nebuvo tinkamai dokumentuotas. Nuo 2012 iki 2016 metų komisija e, pakankamai plačiai naudojasi krizės deklaravimo e, leidimais <clears throat> ir tai sumažino atrankos procedūrų skaidrumą bei mm, didino mm, galimai grėsmę, e, kad projektų e, sąnaudos taps didesnės ir jos dažniausiai padidėdavo taip pat ir dėl e, nesilaikomų projektų įgyvendinimo terminų. Žinau, valstijose 2016 rugsėjai tik tai buvo pradėta keistis informacija tarp dviejų generalinių direktoratų komisijos. Europos komisija turėjo parengti bendrą veiksmų planą, pagal kurį būtų buvusi teikiama e, netidėliotina e, pagalba e, ilgalaikių kryžių purtomiems regionams. Todėl nesuprantama, kad kalbant apie rohinių krizę, nebuvo toks veiksmų planas parengtas rohinų valstijai Ir čia iš tiesų, kaip ir audito rūmai pabrėžiame, sutinkame su tuo, kad buvo praleista proga padėti šiam pažeidžiamam regionui. Todėl <clears throat> e, reikėtų e, paskatinti komisiją skirti Rahino valstijai. E, siekti, kad Rahino valstijoje taip pat pasiektų skiriamą paramą. Taip pat norėčiau paminėti kelius bendruosius aspektus kurie minimi šioje specialioje ataskaitoje, kaip ir audito rūmai, aš nemanau, kad komisija turi apsiriboti vien tik tai atskirais sektoriais, ne tie keturi sektoriai, tačiau e, vis tiek e, išlieka, kurias pasirinko komisija prioritetinį ir Birmai skirtas e, E, finansavimas turėtų apriepti ne du, o keturis svarbiausius sektorius ir ateityje komisija turėtų geriau pagrysti prioritetiniams sektoriams skiriamą paramą ir atskiriams veikslams skiriamą paramą tam, kad veiksmingai būtų teikiama parama šiuose prioritetinėse sektoriuose Birmoje, komisija pirmiausiai turėtų sustiprinti bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais vietoje tam, kad būtų galima užtikrinti e, geresnį teikiamos paramos ir gaunamų, e, geresnį e, teikiamos paramos ir gaunamų rezultatų tarpusavio santykį, taip pat padidinti ES teikiamos paramos matomumą ir užtikrinti, kad būtų tinkamiau kontroliuojami vykdami projektai. Taigi tokios būtų pagrindinės rekomendacijos ir išvados, kurias aš pasiūlysiu savo darbinėme dokumente, kuris bus baigtas renkti ir paskelbtas kitą savaitę. Ačiū, ponė. Parnio, dabar trumpaleisime pasisakyti šešėliams pranešėjams. Ponas Celeris, kuris e, turbūt paskutinis e, įžengė šią sąlygą, jis kalbėt pirmasis, ačiū ponui pirmininkui, ačiū ponui Pornio už pristatytą savo prašymo projektą. Deja, padėtis Birma yra tokia, kad negalima jos trumpai apibūninti. apibūninti. Prieš kelias savaitės lankėmės Mienmare su žmogaus teisų komitetų delegacija ir galėjome konstatuoti, kad padėtis šalyje, ne tik kalbant apie e, rohinių išvarimą į Bangladešą, tačiau taip pat ir kitose šalies dalyse pablogėjo. Padėtis e, pastarosiamis dienomis girdime pranešimų iš Kačino e, valstijos, iš kitų valstijų, kuriuose vietos karų vadų e, vadovaujamos e, etinės grupės kovoja tarpusavyje. Ir e, žinoma, tai nepagerina bendros šalies situacijos. 2012 metais, kuomet prasidėjo dalinė šalies demokratizacija ir šalies prezidente buvo išrinkta e, Ausan Suči, visi pasinėrėme į euforiją ir ES pradėjo teikti didelę masto paramą. Iš tiesų šalis yra demokratizuota tik iš dalies, bet civilinės vyriausybės ir parlamento mm, pagrindinės valdžios savo rankose laiko. Uh, karinės struktūros, kurios parlamente taip pat turi ir blokuojančią mažumą. Svarbiausių įstatymų negalime, negalime priimti be kariškių žinios ir kariškiai glaudžiai susijęs su karo pramonės kompleksu kuris savo ruoštų glaudžiai bendradarbiauja su Kinė auditorumų ataskaita. Viena vertus yra pabrėžiamas tos spragos, kurios susijusios su mūsų vystamosios pagalbos teikimu, ypač kuomet mes pasirinkėme e, įvairius patikos fondus kaip savo partnerius skirstančius ES paramą Birmoje. Šie partneriai e, dažnai nėra taip, e, ne, neturi tinkamų įgūdžių šį darbą dirbti, nemoka bendradarbiauti su ES institucijomis ir todėl teikimas paramos veiksmingumas nėra toks, kokio pageidautume. Nepaisant to, galime kalbėti ir apie tam tikrus sėkmingus pavyzdžius e, e, civilinėme e, sektoriuje. Kaip pavyzdys yra pastelkiamas mikrokreditų projektas, leidžiantis daugeliu smulkių verslininkų tvirčiuosius lotenkojų, taip pat ES rinkos atvėrimas Mienmaro produktams e, vertintinas sėkmingai per keletą metų. E, dėl to bent jau vien tik tekstilės sektoriuje buvo sukurta 450 tūkstančių naujų darbo vietų ir Labai svarbu pabrėžti, kad sukūrinčios darbo vietas ES ir valstybės narės labai griežtai kontroliavo, kad būtų laikomasi tam tikrų e, socialinių sąlygų tas darbo vietas kuriant, e, manau, kaip ir kolega Parnio, kad turėtume vertinti e, šią specialią ataskaitą ne tik e, ES teikiamos vystamosios pagalbos Mienmarui, bet ir e, bendrai teikiamos vystamosios pagalbos e, kontekste. Ačiū. Ačiū prieš suteikdamas žodį kitiems kolegams. Dabar suteiksiu galimybę pasisakyti DEFCO generalinio direktorato atstovams. Aš esu šešėlis pranešėjas, aš noriu kalbėti. Tuomet atsiprašau, prašau, kalbėkite, pana Klincija. Aš taip pat vokiškai kalbėsiu, nes vertėjai dirba šiandien. E, didelių vilčių dėl to, kad situacija šalyje pagerės ir e, tikėjomės e, šalies demokratijos stiprinimo, dėja tie lūkesčiai įsipildė tik iš dalies ir ataskaitoje kalbam. E, yra suprantamas dalykas, vertinant tuometinės aplinkybės, norėjome paskatinti e, demokratizacijos procesus e, šalyje. Norėjome, kad procesai nesustotų vietoje, galiu patvirtinti tai, ką kalbėjau. Tam tikros nuostatos formuluojamos šiek tiek atsargiai, kad būtų galima vienu ar kitu atveju pasirinkti griežtesnės, kritiškesnės formuluotės. Situacija iš esmės pasikeitė, kaip Žilis minėjo, pradėjus Rohinių e, dėl vystamosios pagalbos programos testinumo Mm. ir galbūt e, suspendavimo, ypač atsižvelgiant į tam tikrus geografinius e, aspektus ir tam tikrus prioritetinius projektus. E, nemaža dalis tenka ir šalies prezidentai dėl tų pažadų nevykdymo. Buvo garsiai skelbiama apie tai, kad išvaryti rohinį iš Bangladešo galės grįžti, iš tiesų nieko nebuvo daroma, nes dauguma jų neturėtume iš naujo apsvarstyti paramos programos krypčių. To pasigendu e, ir auditorumų rekomendacijos. E, žinoma, e, jos yra priimtinos, Žilis dar minėjo svarstyti paramos programų kryptis ir aš norėčiau paklausti komisijos ir e, akcentus. Ačiū pana Klinsui, DEFCO generalinio direktorato atstovui, pana Hoskinsui. Ačiū. E, paliaubų sustarimų buvo pasirašyta, kurie buvo susityti su nacionaliniu sustarimu. Toks kontekstas. Kai dėl rekomendacijų? Auditorumai sako, bet dėja nepavyko pasiekti visų rezultatų, kurių norėjome bet aišku, buvo prašoma daryti daug ką remti. Ir, e, žinoma, buvo, galbūt buvo galima formalizuoti labiau tą bendradarbiavimą, bet jis vyko. Eko direktoratas buvo su mumis šalyje, dirbo dabar vykdomas bandomasis pro, projektas e, dėl humanitarinio vystimosi krypčių. Yra pirmieji projektai susijęs su, e, su švietimo ir vystimosi aspektais mūsų abu rezultatų stebėsena. Mes, žinoma, bandome daugiausia dėmesio skirti rezultatams, o tam reikia informacijos. Tačiau Mienmare daug kas neprieinama, statistika yra silpna. Atidarydami biurą mums buvo priemonės problemų, kad būtų galima surinkti daugiau duomenų, nes net politikos negalima plėtoti neturint duomenų. Na, o Mienmare ir daug etninių regionų pajėgumai tuose regionuose yra silpni, todėl sunkiau e, surinkti informaciją. Tačiau ta informacija dabar renkama jau e, geriau. Dėl projektų valdymo ir ES veiksmų, didesnio ES matomumo. Iš pradžių matomumą per įvairius sutartis, siekiant propaguoti ES veiksmus toje šalyje